sesijoje aš pamenu paskelbiau dėl sprendimo, kuris buvo pateiktas ND komiteto. E, praėjo 24 valandos, nebuvo jokių e, prieštaravimų. Taikant 105 e, straipsnio 6 pastraipą tvirtinam šį tekstą ir rytoj su kitais tekstais juos tvirtinsime plenarinėje Dabar galima